Norime pradėti posėdį ir pirmiausia pareikšime užuojautą Gvatemalos. Tragedijos Gvatemaloje aukų šeimoms. Ten įvyko gaisras, sudegė našlaičių namai, daugybė vaikų žuvo ir dar laukiama tyrimo rezultatų, kad paaiškėtų, kokios šio įvykio, šios tragedijos priežastys ir kas už tai atsakingi. Tie vaikai ir jaunuoliai e, esantis tokiuose prieimimo centruose, įstaigose turėtų būti geriau apsaugoti. Nuo panašių įvykių. Praėjusią savaitę taip pat minėjome tarptautinę moterų dieną. Ir iš ties reikia pažymėti, kad labai ilgą laiką moteris buvo smurto e, aukomis, e, prekybo žmonėmis aukomis, e, neturėjo atitinkamų teisų darbo rinkoje ir turime kasdieną